Ponios ir ponai, pridėkime kitą mūsų posėdžio dalį. Sveikinuosi su ministru Peteriu Plavčianu, kuris atsakingas už švietimą, mokslo, mokslinio tyrimų ir sporto reikalus. Mums labai įdomios temos. Ir žinoma, tai yra labai aktualūs klausimai. Tarp tokių klausimų yra ir FP7 gyvendinimo ataskaita bei horizontas 2020, taip pat labai svarbus klausimas. Bus daroma peržiūra, vidurio laikotarpio peržiūra. O FP7 atveju bus atliekama gyvendinimo ataskaita. O 2020 ataskaitą galima vertinti kaip vidurio laikotarpio peržiūrą. Taip pat bus svarstama komisijos kosmoso strategija. Mes taip pat jau ruošimės devintai programai, nes už pusantrų metų jau reikės formuoti konkrečią programą 21-22 metams. Tad mums labai malonu, kad atvykote į mūsų posėdį, gerbiamas ministrė. Ir prašytume jūsų pateikti savo pristatymą ir pradėti mūsų diskusijas. Prašau. Taip, labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už svetingumą, už pakvietimą atvykti parlamentą. Man didelė garbė, kad mes tik galimybę pristatyti jums Slovakijos pirmininkavimo ES tarybai programai prioritetus, būtent prioritetus mokslo, mokslinio tyrimų ir kosmoso srityje. Taip pat labai džiugu, kad šiandieną galėsime aptarti Slovakijos pirmininkavimo ambicijas siekiant kurti bendras Europos vertybės bei gerinti ES bedarbiavimą būtent šiose srityse. Nors Slovakija pirmininkavimą perima tuomet, kai ES kyla labai daug iššūkių, Slovakija per savo pirmąjį pirmininkavimą norėtų įnešti naujos energijos sąjungą. Slovakijos parengta nacionalinė pirmininkavimo programa atspindi ambicijas atkurti ir didinti ES atsparumą bei atkurti piliečių pasitikėjimą Europos projektu. Dėl to mūsų pirmininkavimo vizija remiasi dviem ramščiais. Pirmiausia, reikia turėti aktyvę teigiamą darbotvarkę ir tvarius sprendimus. Mes manome, kad Europa skirti, kiek man daugiau pastangų, ties projektams, kurie duoda realią naudą piliečiams ir ekonomikai pirmininkavimo metu mes norime pateikti tokius pasiūlymus, kurie ne tik padės sudoroti su esamais iššūkiais, bet ir taip pat neišleis iškių ir ilgojo laikotarpio. Mes norime įveikti fragmentaciją ir beje priartinti Europos Sąjungą prie piliečių. Gerbėmėjai parlamento nariai, šiandieną turiu puikią galimybę taip pat kalbėti ir slovakiškai todėl prioritetus mokslo, mokslinio tyrimų ir kosmoso srityje aš pristatysiu savo gimtąją kalbą, slovakų kalbą. V súľade s cieľmi národného programu kaip numatyta mūsų nacionalinėje programoje, pagrindinė Slovakijos pirmkavo ambicija mokslo, mokslo tyrimų ir kosmoso srityje yra talentų plėtra, talentų skatinimas. Europos ateitis priklauso nuo jos piliečių. Šio laikinėje, dinamiškoje visuomenėje turime kuo daugiau dėmesio skirti žmogiško potencialo plėtojimui. Ir Slovakija tiki, kad talento vystimas, talento skatinimas turėtų padėti kurti konkurencingumą, didinti socialinę įtraukti bei padėti kiekvienam asmeniui asmeniškai tobulėti. Čia svarbus įvairūs elementai ir įgūdžiai, ir asmenės savybės, bet bet kuriuo atveju matome, kad talentas yra itin svarbus veiksnys ekonomikos augime ir asmenimo augime per atmiausią dešimtmetį moksliniai tyrimai, technologinė plėtra bus nesvarbus dalykas siekiant išsaugoti ES lyderiavimą pasaulyje. Bei taip pat tai bus vienas iš pasaulio ekonomikos variklių. Slovakija tiki idėjų gale ir tiki, kad idėjos gali ne tik paskatinti ekonomiką, tačiau ir padėti plėtotis pačiai visuomeniai. Mūsų pirmininkavimas bus orientuotas į ateitį. Mes sieksime remti tyrimus, inovacijas ir taip pat daugiausiai dėmesio skirsime jaunai kartai. Per mūsų kadenciją, kiek įmanoma, remsime, nu, numatysime atskirų priemonių paremti jauniesiems tyrėjams, skatinsime jaunus žmonės pasirinkti karjerą moksle bei skatinsime investicijas į mokslinius tyrimus technologinę plėtrą. Taip pat ketiname įvertinti, kaip galima visiems kartu padėti, kartu įveikti barjerus, sukurti geresnę ekosistemą, kuri leistų jauniems mokslininkams Europos Sąjungoje visapusiškai išnaudoti savo potencialą ir plėtoti bei skleisti inovatyves idėjas. Būtent todėl Slovakija sieks pas, pas, paspartinti tarybos išvadų prieimimą dėl naujo europinės mokslo kartos e, plėtojimo. Bus siekiama patvirtinti naujas priemonės, kurios turėtų padėti asmenius pasirinkti karjerą mokslę. Vis sieksime didinti susidomėjimą tarp jaunimo tarp mokslų. Taip pat sieksime atvirumo užtikrinimo mokslę. prie tarybos išvadų bus kaip priedas pridėta, e, pridėta Bratislavos deklaracija, kurią jauni mokslininkai yra parengę, visos ES jauni mokslininkai. Taip pat prie deklaracijos prisidėjo kitos institutos šalis bei asociacijos, kurios dirba su jaunais mokslininkais. Europos komisijos mokslo tyrimų ir inovacijų vienas direktoratas taip pat prisidėjo rengiant dokumento projektą. Vyko kelios įdomios e, darbo sesijos, kuomet, kuomet buvo rengiamas dokumentas. Pavyzdžiui, Briuselėje kovo dieną vyko seminaras e, šio klausimu, taip pat dalyvavo Europos komisijos mokslo ir inovacijų direktorato atstovai, taip pat dalyvavo jaunieji mokslininkai. Po to vyko konferencija Slovakijos Respublikos nuolatinės lygybėje prie Europos Sąjungos. Konferencija vyko birželio 3 dieną šiemet. Diskusijos daugiausia buvo kalbama apie tuos barjerus, kuris sudarė jaunieji mokslininkai Europoje, bei buvo kalbama apie tai, kaip tuos barjerus įveikti. Ir po šių posėdžių, bei iš konsultacijų, bei po neformalaus konkurencingumo ministrų sutikimų, o ministrų posėdis vyko 8 dienomis. Birželio mėnesį buvo parengta minėtoji Bratislavos deklaracija, kuri bus pateikta kaip priedas prie tarybos išvadų lapšio 29 dieną Briuselį vykstančiai konkurencijos ministrų tarybai. Toliau. Kitas pridedas. Europos mokslinio tyrimų, technologijos plėtros ir inovacijų ekosistemos plėtra, ypač atsižvelgiant į mažas vienas įmonės, bei atsižvelgiant į tai, kokius sąlygų reikia tyrėjams, startuoliams, inovatyviams greit augačiams MVI. Be abejo, tokios įmonės yra kaip tik ta erdvė, kur galima plėtoti tyrimus, inovacijas, plėsti visą tai ir sieksime visi kartu įveikti teisinės ir neteisinės kliūtis, su kuriomis tos įmonės susiduria Europos Sąjungoje. Europos inovacijų taryba, kuri turi paskatinti naujas technologijas, kad Europa liktų pasaulinio lyderė. Taip pat ir vienas iš, Europos, iš Slovakijos pirmininkavo Europos Sąjungų prioritetų kuria siekiama paremti inovatyves įmonės, kurios atlieka mokslinis tyrimus technologijų plėtrą. Toliau. Didesnis įstraukimas ir dalyvavimas programoje Horizontas 2020 tai yra taip pat vienas iš mūsų prioritetų. Ketiname atlikti ekspost e, vertinimą septintai programai bei atlikti Horizontas 2020 e, vidurio laikotarpio vertinimą, kad, tai būtų, kad tai paskatintų diskusijas ir paskatintų naujas valstybės įsitraukti, nes valstybės narys labiau įsitraukti į šią programą. Mes esame įsitikinę, kad dabartinė 2020 pagrindų programa turėtų toliau skatinti kompetencijų plėtrą moksle visose ES regionuose. Mes manome, kad vis dar na, ne visos kompetitingos tyriejų komandos yra įsitraukusios į šias programas ir manome, kad programos dėl to išplėtimas turėtų geriau, padėti geriau išnaudoti galimybės, kurias teikia programa. Toliau, kosmosas, stosius technologijos, ir paslaugos. Manome, kad visa tai turėtų padėti rasti atsakymus į vairius šiuo metu kilčius iššūkius. Kosminiai tyrimai yra vienas šiuolaikinios ekonomikos ryčių, kaip ir, ir tai labai svarbu įvairiams rytims, pavyzdžiui, telekomunikacijoms, automobilių pramonė, meteorologija ir taip toliau. Ir visą tai labai veikia piliečių gyvenimą. Tai paveikia visą visuomenę. Reikia suprasti mokslo tyrimų potencialą. Ir tos šalis, kurios tai supranta, JAV, Rusija, Kinija, nuolat didina investicijas šioje srityje. Europa turėtų išlaikyti savo ambicijas, būti šios srities lyderė. Manome, kad Europa turėtų plėtroti tinkamą kosmoso programą, kosmoso tyrimų programą ir siekti tapti strateginių sričių pasaulinė lyderė. O rinka šioje vietoje labai konkurencinga. Būtent todėl reikia padėti paremti pramoniai, plėtoti tyrimus ir pramonę, kad e, Europa galėtų vykdyti konkurencingą pasaulinę kosminę programą. Slovakija taip pat ketina plėtoti naujos partnerystės kosmoso srityje. Manome, kad labai svarbu, jog ES kurtų aktyvų bendarbiavimą tarp Europos komisijos, Europos kosmoso agentūros ir valstybių narių. Be abejo, tarp atskirų partnerių matome, kad pažangos yra, matome, Matome, kad situacija gerėja, tačiau vis dar manome, kad Europa turi toliau plėtoti šį dialogą, kad būtų galima sukurti nuoseklę, bendrą ir visapimančią kosminę programą. Kitas e, Slovakijos pirmkavimo tikslas yra paremti jaunosius mokslininkus kosmoso tyrimų srityje reikia remti jaunus mokslininkus, reikia remti šio, šios e, srities profesijas, taip pat šios pramonės šakos profesijas, reikia skatinti šios srities patrauklumą tarp jaunimo. Kad valstybė tikisi bendrauti su komisija ir Europos kosmoso agentūra, kad būtų galima sėkmingai gyvendinti kitą Kopernikus ir Galilėjo programas, kurios gali atverti naujas galimybes Europos veikėjams, Europos pramoniai, Europos rinkai abi šios programos turi tapti ir likti ekonominio augimo varikliais, nes jos gali padėti kurti naujas paslaugas Europos visuomeniai, Europos pramoniai, taip pat ir MVI. Taip pat Slovakija tikisi pratesti ir Niderlandų darbus, bendrabiauti su komisija, kosmos agentūra ir valstybės narimis. Ir bendarbiaujant parengti bei gyventyti bendrą Europos kosmoso strategiją. Sieksime mūsų prioritetus įgyvendinti ne tik tarybos posėdžiuose, tačiau taip pat ir per įprasus bei ad hoc renginius, kurie vyks Slovakijoje ir kitur. Bratislavoje Liepos 19 dienomis turėtų vykti neformalus koalicijos ministrų posėdis. Tam bus aptariamos tarybos išvados dėl paramos jauniesiams mokslininkams, bei tai, kaip padaryti karjeras mokslę patrauklesnėmis, bei kaip padinti investicijas į žmogišką potencialą mokslinio tyrimų ir technologijos plėtros srityje. Taip pat kitam pradėti ministrų lygio diskusijas, kaip plėtoti Europos inovacijų ekosistemą ypač skirta MVI. Ir siekiame pagerinti pamatinės sąlygas mokslo tyriems Europos Sąjungos šalyse. Rugsėjai vyks KOST konferencija ministrų lygių. Ir ten bus taip pat diskutuojama apie tai, kaip reikėtų plėtoti e, bendrabiavimą mokslo technologijų srityje, būtent KOST kontekste. Taip pat kartu su komisija bus rengiamas E, informacinių ir komunikacijų technologijų specialus renginys. Renginys bus skirtas plačiai visuomeniai, skirtas dalis kontaktais ir bus siekiama informacija ir bus e, teikiam pranešimą apie tai, kaip tinkamai teikti paraiškas įvairiems vienos programos, pavyzdžiui, 2020 programai. Toks renginys bus puikia proga užsimėgsti partnerystėms tarp universiteto atstovų iš vienos pusės, taip pat e, įmonių, kurios užsijima moksliniais tyrimais, taip pat pramonės atstovų, taip pat MVI. Taip pat apie mokslo pažangos klausimus bus diskutuojama kitisės su energetika per konferenciją, kuri vadinasi SET Plan 2016 CEECX. Čia bus rengiama bendra konferencija, SET Plan konferencija ir taip pat 10-oji Titės Europos energetikos konferencija. Šią konferenciją siekiama bus kurti tarptautinę platformą, kurioje bus galima aptarti svarbiausius energetikos politikos klausimus, būtent ES energetikos politikos klausimus. Taip pat sąsąją su mokslo tyrimų ir technologijos plėtros klausimais. Konferencija taip pat taps proga užmėgstos partnysės ir diskutuoti apie sąsąjas tarp šių sričių. Ir mes ketiname surinkti atskirą renginį skirtą humanitas mokslams, socialiniams mokslams, kurie pat turėtų padėti spręsti kai kurios tarptautinius iššūkius, pavyzdžiui, ekonominio problemas, migracijos problemas, ksenofobiją, nedarbą. Taigi mes regime bendrą, e, taigi mes tarptautinę konferenciją, kuri vadinasi Europos reindustrializacija 2016 metams. Ten bus kalbama apie biotechnologijas, nanotechnologijas, naujasias medžiagas, pažangias medžiagas bei gamybos technologijas. Šis renginys bus skirtas aptarti mokslo bei technologijų plėtros vaidmenį, kuriant tvarę Europos ekonomiką bendrai prasme, bei konkrečiai siekiant užtikrinti Europos industrializavimo darbo tvarkės tikslus. Vienas jos temų bus karjeros parama ir orientavimas jauniesiams mokslininkams. Ši tema bus aptariama karjeros E, seminare, kuris taip pat bus rengiamas. Toliau vyks konferencija Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide. Ji vyks Briuselėje 23 lakryčio ir bus siekiama paskatinti dalyvavimą Horizontas 2020 programoje. Taip pat, norėčiau paduoti progą ir jūs informuoti, kad konkurencingumo tarybos, tarybos po, posėdis vyks lapkričio 22 dieną. Būtent tas posėdis, kuriame kalbam bus apie mokslo ir technologijų plėtros klausimus. Labai ačiū uždėmesį ir nekatoju mūsų, lauksiu mūsų tolesnio darbo kartu. Ačiū ponė ministrė, dėkoju už jūsų kalbą, už jūsų pristatymą. Ir labai įdomu išklausyti jūsų prioritetus. Inovacijos srityje, konsultus dirbs srityje, o dabar persime prie diskusijos. Ir EPP vardu kolega Piper. Prašau. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ministrė už e, įspūdingą savo tikslų pristatymą pirmininkavimo tikslų pristatymą. Ir mano klausimas yra susijęs su e, mokslo tema. Jūs kalbėjote apie ekotyrimus ir šiuo atveju taip galima būtų, į tai galima būtų įtraukti smulkų ir vidinį verslą. Mano klausimas yra toks. E, ar e, tai yra gera, e, geras tikslas, tačiau kaip Jūs vertinate tai Junkerio fondo, tai yra EFSI fondo atžvilgių. Mes turime e, naują augimo fondą, kuris yra finansuojamas iš tyrimų biudžeto. E, jis, jis iš ten gauna garantijas ir tai yra skirta specialiai eko, eko tyrimams e, atlikti. Ar kažkaip tai yra sudarom, suderinama ar ne? Ar jūs turite idėjų, kaip e, šitą Junkerio fondą galima būtų pastiprinti? Ar yra rezultatų jūsų šalyje? Pavyzdžiui, e, Vokietijoje aš taip pat laukiu rezultatų dėl um, Junkerio plano. Taigi kaip tai derinasi su tyrim, mokslinio tyrimų sritimi? Ir Tai yra pirmasis mano klausimas, o kitas klausimas yra susijęs su e, kosmoso tyrimais. Labai gerai, kad jūs paminėjate tai. Ir dabar, kai kalbate apie Europos e, e, kosmoso politiką, matau, kad man trūksta tam tikros konkrečios vizijos. Apie ką konkrečiai kalbama? Galilėjo, EBUS. Kaip jūs ketinate uh, užtikrinti personalą šiai uh, kosmoso politikai uh, vykdyti? Kaip jūs pasistumėsite į priekį ir kaip galima būtų įtraukti regionus ir smulkų ir vidutinį verslą į šitą naują kosmoso tyrimų programą? Ar turite kok, tam numatę kažkokių priemonių? Uh, Dėkoju, kolega. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Kristinai Lebaska, socialdemokratų vardu. Labai dėkoju, pirmininkė. Ministre, užsidėkite ausinės. Turiu pasakyti, kad aš atidžiai klausiausi to, ką jūs sakėte. Klausiausi jūsų e, pristatymo, jūsų komentarų, tačiau turiu du klausimus. Pasirodo, kad šį rytą e, e, vyko susitikimas su komisaru, kuris yra atsakingas už inovacijas ir tyrimą. Ir aš atkreipiau jo dėmesį ir atkreipsiu jūsų dėmesį į tą faktą, kad yra geografinis disbalansas, kai kalbame apie tuos žmonės, kurie gauna naudos iš horizontas 2000. 2020 programos. Yra labai aiški disproporcija tarp senų, senų valstybių narių ir e, e, šalių valstybių narių iš rytų Europos. Ar žinote, kodėl egzistuoja e, tokie geografiniai skirtumai 2020 metų horizonte? Kaip jūs ketinate užtikrinti, kad e, visi mokslininkai visoje Europos Sąjungoje turėtų vienodą galimybę e, naudotis Horizontas 2020 programa. E, ši programa, mano galva, yra labai sveikintina Europos piliečiai labai džiaugiasi tokia programa kaip Erasmus. Tačiau jeigu pasižiūrėtume į tai, ką jauni mokslininkai gali gauti pagal Erasmus, tai nelabai dauga. Ir yra tam tikrų valstybių narių, kurios apmokestina gautas dotacijas. Ir tai aišku atgraso jaunuosius mokslininkus, kai jie stengiasi gauti tokie, tokias dotacijas. Ar pirmininkaujant Slovakijai jūs ketinate, ką nors per suplanuotus posėdžius padaryti dėl dotacijų ir ar ketinate užtikrinti, kad visi turėtų galimybę e, jomis naudotis? Dėkoju, dabar noriu užduoti klausimą, e, paprašyti pono Tošinovskį pasisakyti EKR vardu. Dėkoju, pirmininkė. Ir aš norėčiau e, pabrėžti e, štai ką. ITRE komitetas užsijima pramonės, mokslinių tyrimų ir kitais klausimais. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mums tikrai labai įdomi Slovakijos pirmininkavimo programa šioje srityje. Jūs teigiate, kad jūs norėtumėte paskatinti jaunus mokslininkus, tačiau mes visi žinome, kokia yra E, didžiulė problema kilusi dėl jaunųjų mokslininkų ir tyriejų ir kaip sunku jiems yra e, pasiekti proveržį. Aš asmeniškai žinau, kad egzistuoja tam tikras nenoras pasinaudoti Horizontas 2020 programa dėl to, kad egzistuoja sudėtinga procedūra, struktūra, yra didelė biurokratinė našta. Taip pat tai reikalauja tam tikrų akademinių žinių, patirties ir Norėčiau paklausti, ar jūs daugiau atversite durų horizontas 2020 programai. Bet kokiu atveju aš labai vertinu jūsų sprendimą kreiptis į jaunus mokslininkus. Taip pat turite e, dėlių tokių projektų kaip Galilėjus, Galilėjo ir Kopernikus. Ir e, dabar turiu vieną klausimą susijusi su tuo. E, kaip jūs galėtumėte užtikrinti, kad smulkus ir vidinis verslas galėtų pasinaudoti Galilėjo ir Kopernikus programa. Kaip galima būtų skatinti jūs e, žinias apie tai? Kaip galima būtų užtikrinti, kad šita programa būtų daugiau naudojama, kad visiems būtų labai aišku, kad yra labai daug investuojama šitą programą. Mes labai palaikome jūsų pastangas paremti Europos e, mokslą ir tyrėjus, e, juos e, priartinti vienas prie kito, nes būtent tai yra ramšiai, kurie varo į priekį visą Europą. Aš tikrai linkiu jums visokiojo pasiekmės toje kovoje, kuri jūsų laukia. Gerbiamas ministrė dabar atsakykite į klausimus, kuriuos uždavė mano kolegos ir, ypač, ir taip pat į klausimą dėl debesų kompiuterijos ir mokslinių tyrimų, nes mes tikrai labai daug tikimės iš to. Ir antras svarbus klausimas bus Europos inovacijų taryba. Tai yra jūsų komisaro Mėdės. Um, pasiūlymas. Jis pristatė tai prieš keletą valandų ryte ir norėčiau sužinotume ir Slovakijos pirmininkavimo poziciją šiuo klausimu. Ar yra dar norinčių ką nors paklausti? Pona, ponia Rubik, nemačiau jūsų pradžioje. Norėčiau atsiprašyti, aš šiek tiek vėliau atėjau ir e, taip pat e, ir e, vystimosi komitete buvo susitikimas su Slovakijos ministrais. Man ypatingai labai svarbus klausimas susijęs su Europos technologijų institutu, kas bus toliau su juo, kokie yra jo planai, ką akcentuojate Slovakijos pirmininkavimo metu. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponia Andželika Nibler. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, e, kaip ir kolega Rubik irgi noriu atsipa, atsiprašyti dėl to, kad aš turėjau a, e, vieną vizitą, a, jau, Europos jaunuolių vizitą. Ir a, dabar m, mm, mes norėtume pakalbėti apie Galilėjo ir Kopernikus ateitį. A, jie, e, jie kuria įvairius ne, verslo modelius ir man įdomu, ką konkrečiai planuojate, kad ir verslui būtų, e, į, į, verslas būtų suinteresuotas naudoti GPS sistemą. E, ir uh, Žinome, kad yra labai daug stebimų duomenų ir jie yra visoje Europoje per, perdirbami. Tad norėčiau paklausti, kaip jūs per savo pirmininkavimo laikotarpį geriau skatinsite tai, ką parinkėte stebėjimo srityje ir Galilėjo E, srityje. E, tikiuosi, kad šitie projektai bus sėkmingi. Ačiū. Uh, Dėkoju, ponė Mirkunen. Dėkoju, pirmininkė. Ir aš šiek tiek pavėlavau. Negirdėjau viso jūsų pristatymo, tačiau ir aš išnaudosiu progą ir užduosiu klausimą ministrui. Nes, kaip žinome, švietimas ir moksliniai tyrimai yra viso augimo ir darbo vietų bei inovacijų pagrindas visoje Europoje. Tad norėčiau išgirsti apie jūsų mintis apie švietimą ir mokslinius tyrimus Europoje. Kokiuose srityse mes turėtume susitelkti ties švietimu, kokios dalys Europoje yra geros, kokios ne ir kur mes turėtume nukreipti daugiau pastangų, jeigu norime užtikrinti, kad Europoje švietimo kokybė būtų gera ir e, kad mes ateityje būtume konkurencingi. Ačiū. Dėkuoju iš klausimą. Gerbiamas ministrė. Mes baigėme klausimų raundą ir galbūt galėtumėte atsakyti. Prašome, ministrė. prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už užduotus klausimus. Kai kurie iš jų apima ir rekomendacijas ateinantiems šešiems mėnesiams. Šiuose klausimuose aš iš tikrųjų pamačiau, išvelgiau labai daug teigiamų idėjų, kurias mes galėsime įgyvendinti ar išanalizuoti per pirmininkavimą. Aš visus kai kurios klausimus apibendrinsiu į vieną atsakymą. Pirmiausia, dėkoju už klausimą susijusi su parama inovatoriškoms mažoms įmonėms. Ir taip pat e, klaus, už klausimus dėl Junkerio plano. Turiu pasakyti šią prasme, kad yra nemažai sėkmingų inovatoriškų įmonių Europoje ir jos tikrai turi globalų potencialą. Yra e, keli valstybių narių, ES valstybių narių pavyzdžiai ir mes turėtume e, juos padaryti labiau matomus per pirmininkavimą. Bet mes turėtume suteikti e, daugiau erdvės valstybėms narėms, kad jos mums pasakytų, kas yra gerai nacionaliniu ir Europos lygmeniu ir taip pat kokios yra mums kylančios kliūtis ir kaip mes galėtume jų atsikratyti kad galėtume sukurti e, labai gerą inovatyvę ekosistemą, mokslinio tyrimo ekosistemą, mes e, galiausiai turime padaryti palankę terpę smulkiam ir dideliam verslui. E, dėl programų, kurias minėjo ponė Lipicka, Marika Riskladovska, Erasmus ir kitos, jos yra labai svarbios. Aš suprantu, kadangi šioje srityje jau dirbu daug metų, kad egzistuoja tam tikros kliūtis, mes turėtume jas išspręsti, pašalinti. Ir um, tos problemos e, trukdo projektų sėkmiai. Kaip jau buvo dažnai minėta, mokslininkai ne visada mielai dalyvauja šiuose mokslinėse e, veiklose dėl administracinės naštos. E, lapkritį bus Euroaccess konferencija ir jos metu mes pasikeisime nuomonėmis ir galbūt rasime sprendimus. Taigi mes turime atsikratyti kai kurių šitų barjerų ir sukurti tokią aplinką, kuri suteiktų galimybę padidinti efektyvumą. Mes taip pat turėtume gebėti nustatyti e, naujas proporcijas tarp senų ir naujų valstybių narių. Ir norėčiau atsakyti į dar vieną klausimą, tai yra kosmosos rytis. Ponas Piper, po, ponas Tošinovskai kalbėjo apie šios dalykus, labai ačiū už klausimus. Dabar dėl darbo grupės, kosmoso darbo grupės. Mes uh, Jums pateiksime prezentacijas dėl smulkaus ir vidinio verslo, kuriomis yra minimi kosmoso duomenys. Žinome, kad Kopernikus pastaraisiais metais tapo labai patrauklia programa. Ir viskas veikia tikrai pilnu greičiu. Minite, kad reiktų šią programą populiarinti, e, plėsti jo žinomumą, na, mes turėtume ties tuo susitelkti kad mūsų piliečiai galėtų daugiau sužinoti apie šitą programą. Taigi, e, plačioji visuomenė tada daugiau sužinotų apie šitas programas. Dabar dėl Europos mokslinių tyrimų debesijos. Mokslinių tyrimų e, dinamika smarkiai keičiasi ir e, turėtų būti pereita prie naujų būdų, nes mes e, esame 21 amžiuje ir todėl mes turėtume susitelkti ties uh, E, tuo, kad greitai peržiūrėtume didelius kiekius duomenų. Tai turėtų būti pristatyta taip, kad iš to naudos gautų bendroji rinka. Todėl Slovakijos pirmininkaujančioji valstybė aptars įvairias skaitmeninio paketo galimybės. Apie tai buvo kalbama šių metų balandžio pabaigoje. Ir lapkritį komisija suteiks informacijos apie tai, kaip atsikratyti barjerų, su kuriais dabar susidarė e, šio laikinė visuomenė. Atviras mokslas yra tas rytis, kuri turėtų E, duoti naudos e, plačiai visuomeniai, privačiam sektoriui ir taip pat e, kaip rezultatas turėtų pagerėti mokslinių tyrimų kokybė. Pone Virkunė klausė apie universitetinio įsilavinimo kokybę. Aš manau, kad visose valstybėse narėse kalbama apie mokslinių tyrimų svarbą. Ir aš manau, kad veikla, kuri palaiko mokslinius tyrimus, tarp jų ir universitetai, turėtų prisidėti prie tokios kokybės gerinimo. Aišku, aukštos kokybės e, išsilavinimas yra artimai susijęs su aukštos e, kokybės moksliniais tyrimais. Ir tai be abejo yra visų valstybių narių ambicija. Todėl mes palaikysime visą veiklą, kuri sus, e, bus sutelkta ties moksliniais tyrimais. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju ministrė už e, visus jūsų atsakymus ir pastabas. Svarbu, kad galėtume aptarti visus tos klausimus, tokius svarbius kaip e, moksliniai tyrimai, inovacijos, švietimas, kad tai darome jūsų pirmininkavimo pradžioje. Norime palinkėti visokiojo pasiekmės, nes jūsų sėkmė bus ES sėkmė visokiojo pasiekmės per ateinantį pusmetį ir labai dėkoju už tai, kad atėjote į parlamentą ir susitikote su mumis. Ačiū. Thank you. Thank you very much. Uh, uh, Mėly kolegos, toliau 13 klausimas priemonės užtikrinti dujų tiekimo saugumą. Pradžiai turiu pasakyti e, keletą pastabų kaip pranešėjas, rengiant pranešimą dėl šio reglamento. E, visų pirma, be 125 kokių pakeitimų mano pakeitimo projektui, mano pranešimo projektui nariai pateikė dar 763 pakeitimus. Taigi iš viso yra 888 pakeitimai komisijos pasiūlymai. Pakeitimai skirti visiems svarbesniems elementams esantiems komisijos pasiūlyme, įskaitant, pavyzdžiui, saugomų klientų ar esminės socialinės paslaugos apibrieštis, regionų sudėti, tiekimo standartais, rizikos vertinimu, prevenciniais veiksmų planais, kritinių situacijų planais ir taip pat, kas labai svarbu, prievalių skiriamų gamtinių dujų įmonėms ir informacinių reikalavimų e, kritiniuose situacijose. Be to, kai kurie pakeitimai dubliuoja e, pranešėjo pasiūlymus nustatyti kritinių, kritinio tiekimo koridorius. Ir pagaliau daug pakeitimų siekia sustiprinti energijos veiksmingumo priemonių vaidmenį ir, ir užtikrinant dujų tiekimo saugumą. Na, reikia paleisti laikrodį, kad aš kalbėčiau taip pat trumpiau. Ar man pradėti nuo pradžių? Ne. Kokios bendros pastabos? Reglamentas yra skirtas tam, kaip apsisaugoti mums krizių akivaizdoje. Visų pirma, mes tikime rinką, vidaus energijos rinką. Ir kaip galima, galima kiek tai galima reikia išnaudoti visas rinkos teikiamas galimybės. Tačiau kilus didesnėms krizėms mums reikia rizikos vertinimų, prevencinių veiksmų plano ir kritinių situacijų plano. Ir kaip paskutinė priemonė, visiškai paskutinė priemonė, tikimės, kad tai niekada nereikės panaudoti, to nereikada nereikės panaudoti, mes turėtume turėti numatytos solidarumo veiksmus. Tai yra solidarumas kaip e, teisinė prievolė, visiškai paskutinė priemonė. Kas labai svarbu solidarumo veiksmų at, at, atveju apibriežti uh, saugomus klientus. Nemanau, kad tai bus per daug sudėtinga, jeigu atsižvelgsime į minimalų jų skaičių. Tai turėtų būti minimalus skaičius, tai tuomet susitarsime tarp visų valstybių narių ir, ir parlamentarų bet kompensacijos metodas jį dėl jo apsispręsti nėra taip lengva. Tai bus pirmas labai svarbus sveitingas klausimas. Dirbant su šešėliniais pranešėjais. Antras klausimas. Regionai. Kaip jie turėtų sąveikauti, kaip jie turėtų dirbti, kaip jie turėtų siūlyti rizikos vertinimus, prevencinius planus, kritinių situacijų planus kartu su e, kritinių tiekimo koridorių planais, kas gali būti ateityje labai svarbu. Ir nacionalinės operacijos taip pat bus labai svarbios. Mes kontaktuojame su operatoriais šiuo klausimu. Ir paskutinė problema, kuri gali būti labai svarbi, tai yra pranešimai apie svarbiausius kontraktus e, komisijai. Ekspost pranešimus. Kaip žinome, tarp vyriausybinių sustarimų ir kontraktų atveju mes tikimės eksantę pranešimų komisijai, tačiau tai yra kitokie sustarimais. Šiuo atveju numatytume ekspost pranešimus apie svarbiausius kontraktus. Aišku, tokios, tokie klausimai kaip energijos veiksmingumo priemonės, kurios gali mums padėti sudėtingose situacijose, man yra akivaizdus dalykas tai nebus sudėtinga papildyti mūsų pasiūlymą šiais aspektais. Taigi, ačiū už kantrybę. Na ir dabar šešėliniai pranešėjai ir pirmasis socialistų frak, frakcijos vardu pirma. Pane Griffin, ačiū pirmininkė kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums šiltai Ježi už puikų bendradarbiavimą Dujų tiekimas saugumas negali būti pasiektas vienos valstybės narės veiksmais. Tai turi būti visos ES masto bendradarbiavimas. Mūsų tikslai per pakeitimus buvo sustiprinti projekto perspektyvą dėl tvarumo ir, kaip sakėte, ježi, savo pakeitimais mes pabrėžiame energijos veiksmingumo ir mūsų nuomonė atsinaujinančių šaltinių panaudojimas yra labai svarbus taip pat. Energijos veiksmingumas turės poveikį dujų paklausai ir todėl bet kokia paklausos analizė turėtų atsižvelgti į ES klimato ir energijos tikslus. Ir mes raginame, kad prevenciniai planai apimtų priemonės mažinti e, dujų suvartojimą. Nauja dujų infrastruktūra turėtų atitikti naują paklausą, kad nebūtų susisaistoma su CO2 išmetimo kiekiais. Taip pat norime, kad e, komisija vertintų trečių šalių e, tiekėjus jų tvarumo e, atžvilgių, pavyzdžiui, JAV skaluninių dujų išgavėjus. Ir reikia atkreipti dėmesį elektros gavybą, gal kalbant apie dujų tiekimą. Mes raginame bendradauti regioniniu mastu, kad būtų galima reaguoti į dujų krizės transnacionalinis dujų tiekimo saugumas ir e, užkrečiančio plitantį riziką reikalauja sustiprinto bendradavimo, kad standartai ir principai būtų nustatomi ES lygmenių reaguojant, kad būtų galima reaguoti krizės priemonės, įmamosi visų narių kartu per bendra, bendrus e, prevencinius planus, tačiau regioniai planai nepakeičia nacionalinių planų ir vertinimo. Kaip e, jūs sakėte, tai būtų pirmas žingsnis Tai taip pat netrukdytų koordinavimui, kai nustatyta didesnė rizika. Šiam tikslui e, siūlomas tiesioginis koordinavimo lygis per e, kritinio tiekimo koridorius ir mes jūsų pozicijai dėl to pritarėme. Apskritai svarbu patikslinti, kad tie regionai, jokie regionai negali užkirsti kelio valstybėms narėms bendradarbiauti su kitomis šalimis Kol kas buvo malonu dirbti su jumis šiais klausimais. Ačiū, Tereza, už jūsų pastabas. Toliau kitas šešėlinės pranešėjas, KR vardu, ponas Čezak. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti Jums už tai, kad pristatėte svarbiausius komentarus, svarbiausius pakeitimus. Tai yra svarbus pranešimas, todėl turime išdėstyti čia savo nuomonės ir pozicijas. Mes žinome, kad pranešimo projektos apima daug svarbių aspektų susijusių su dujų tiekimo saugumu. Tai yra tai pirmiausia, du, pat, pats dujų saugumas tiekimas yra svarbus. Ir visą tai reikia vertinti Nord Stream 2 projekto kontekste. Jis naudojamas kaip geopolitinė priemonė nukreipta į ateitį, mano nuomonė. Jeigu pažvelgsime į pranešimą, į tai, kaip jį parengė pranešėjas, tai reikia atsižvelgti ir į regiono vaidmenių, vaidmenį, kai sutrinka dujų tiekimas, tai yra svarbu atsižvelgti į techninių standartų suderinimą, solidarumo mechanizmą, vartotojų apsaugą kad galėtume susidoroti su kritinėmis situacijomis. Taip pat turime pagalvoti ir apie ilgalaikės prekybos sutartis pasirašytas tarp įvairių tiekėjų. Tai yra pirmasis e, sustikimas po pirmos diskusijos apie pranešimą ir jeigu pažvelgsime į pradinį dokumentą, tai aš manau, kad galime sutarti, pritarti pranešėjo siūlomai pozicijai Tai yra, kad iki šiol, jeigu pagalvosime apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių šioje srityje, tai jis nebuvo pakankamas. Aš pats pakeičiau, pateikiau tam tikrų pakeitimų. Manau, kad turime stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kurdami tuos regionus, kuriuos pats paminėjo pranešėjas. Turime EISA, Europos organizaciją ir komisiją, tačiau reikės stiprinti tam tikras nuostatas dėl reversinių srautų krizių, tiekimo krizių atveju. Aišku, reikia atsižvelgti ir į kritinės situacijas. Ir turime taip pat nepamiršti elektros operatorių, apie tinklų sistemų operatorius. Turime užtikrinti, kad būtų apsaugoti visi vienodai dujų tiekėjai, nepriklausomai nuo jų dydžio. Tai to nepamiršti reikia taip pat. Reikia didesnio dujų kontrakto saug... skaidrumo, reikia analizuoti dujų tiekimo kontraktus tarp valstybių narių e, ir trečiųjų šalių tiekėjų. Yra kitų sričių pranešime, kurias analizuosime e, detadžiau. Aišku, aptarinėsime visas detalės per dirbdami toliau kartu. Ir baigdamas noriu padėkoti pranešėjai. E, už tai, kad jis numatė mūsų darbo grupėms grafiką. Manau, kad tai yra labai svarbus pranešimas. Labai ačiū. Toliau. GUE frakcijos vardu ponas Benito Ziluaga. Labai ačiū, pirmininkė. E, ladau šią vėduoklę savo skirelėje, savo e, spintelėje. Ten sakoma, dujos nėra. Faina. Tačiau, kalbant rimtai, tai kalbant apie šią temą, reikia nepamiršti ir tyti par dėrybų ir nu, nutekėjus informaciją. Vienas nutekėjusias tekstas sako apie teisiškai privalomus kompromisus, e, pamanaikinti apribojimus e, teikiamoms dujams. Taigi mes atveriame duris, duris dujams iš e, jungtinių valstybių. Deja, niekas nekreipia dėmesio į su tuo susijusius du klimato kaitos aspektus. Tai reiškia, kad e, skalimo būdu išgaunamos dujos taip pat bus e, įmanomos importuoti. Tai padidins e, mineralinio kūros naudojimą ir tai pakels pavojų Paryžiaus tikslams. Todėl mes prieštaravome tokiams darybams, mes manome, kad Europos dujų tiekimo saugumas turi būti kuriamas vien kalbant apie ES skėti, prieš kuriant naują e, infrastruktūrą turime turėti galvoje, kad paklausa dujams mažės ir reikia galvoti apie kitus sprendimus, didinti energijos panaudojimą veiksmingumą, taip pat e, dujų paklausą keisti atsinaujančiais šaltiniais. Ačiū Jums už Jūsų pastabas. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Nematau jokių pageidavimų. Ponas Tamburano, prašom, prašom, jeigu norite, prašom. Ačiū, ponė Buzekai, ačiū už Jūsų darbą, už Jūsų atvirumą visų komentarams. Mes pasisakome už kai kurias Pūzdeko pranešimo dalis, konkrečiau, kai kalbame apie tarpvalstybinius ryšius, netgi su ne ES šalimis, įskaitant Šveicariją, apie, kai kalbame apie jų tų jungčių gerinimą ir panašių pranašumų panaudojimą. Man atrodo, niekas nu, nusekliai nesižvelgia į reversinius rautus. Man atrodo, kad reversiniai srautai turi būti galimybė nuolatinė. Na, o dabar dėl kai kurių klausimų susijusių su regionais, regioninė, regioninė bendradarbiavimu, manau, vienas iš sprendimų būtų e, savanoriškai tarpvalstybiniai susitarimai, kurie apimtų regionus kaip numatyta pirmame priede. Kas kelia nerima visgi yra štai, kas šis reglamentas skirtas dujų tiekimo saugumo užtikrinimui. Siekiant užkirsti kelią naujų krizių kilimų, tačiau nenorime, kad tai būtų trojos arklys, e, įstumant naujos infrastruktūros kūrimą per užpakalinės duris. Žinome, kad yra infrastruktūros įrenginių nenaudojimų pakankamai, pavyzdžiui, gazifikacijos gamyklų Taip pat mes nenorime naujų dujotiekių be tinkamo poveikio įvertinimo atlikto iš anksto, nes tai reikštų, kad išteklius perkeltą nuo pereimo prie atsinaujinčių šaltinių ir a, energijos veiksmingumo prie dujų ir susisaistimo dujų tiekimo. Mes nerimavome taip pat ir to nutikėjusios informacijos per Greenpeace Vokietijoje apie TTIP pagal tam tikėjus informaciją, atrodo, visas darbas, kurį dirba Europos parlamentas ir kitos institucijos, gali būti nuėjęs veltui. Manau, kad turime labai atidžiai stebėti šią situaciją. Ir dar du platesni aspektai. Visas susisaistimas su gamtinėmis dujomis ir energetikos politikos bendras klaismės Turime klimato kaitos teisę. Aišku, galima yra ir gamtos dėsniai. Mes galime nepaisyti gamtos dėsnių, galime lėktuvus kristi nepaisyti gravitacijos, bet anksčiau ir vėliau tenka nusileisti. Taigi ir dujų atveju reikia užtikrinti, kad tas nusileidimas būtų kaip galima švelnesnis ir neturime per daug pasikliauti mineraliniais ištekliais ir mineralinių kurų kad e, per daug nesusisaistume su mineraliniais mineraliniu kūru, e, kad po to negalėtume jų atsisakyti. Ačiū kolega. Toliau Šankeliai. Ačiū, pane pirmininkė. Dėkuoju Jums už Jūsų dėtas pastangas šiuo klausimu. Žinoma, dujų tiekimo saugimas yra, yra itin svarbus klausimas. Ir, žinoma, yra jau buvę atvejų, kurie buvo labai tariami ir tai reikia turėti galvoje. Taip pat yra kitus svarbių dalykų susiję, pavyzdžiui, COP21 rezultatai. Tačiau nepamirškime, kad iš visų iškastinių kūro rušių dujos yra mažiausiai žalingos aplinkai ir tokios liks ir toliau, gana ilgai dar bus naudojamos. Tad labai svarbu užtikrinti teikimo saugumą Europoje ir pažiūrėti reikia, ką galima čia padaryti. Ir taip pat labai svarbu, žinoma, diversifikuoti tiekimo kelius. Ir manau, kad tai reiškia, jog reikia statyti skystintų gamtinių dujų terminalus. Tai labai svarbu yra. Beje, mano patie šalyje dėl Brexit, na, mes dursime labai ypatingoje pozicijoje. Mes iš esmės esame priklausomi nuo jungties su Junktinė karalystė Ir na, turime savo tiekimą dar, tačiau mūsų ištekliai išseks per 10-15 metų. Taigi priklausysime nuo Junktinės karalystės, kuri netgi nebus ES e, dalis po Brexit. Taigi, skaitant gamtinės dujos, bus labai svarbus būdas diversifikuoti tiekimą, užtikrinti saugų tiekimą. Ir dėl to, na, nebėjau nespatu dėl visų pasakymų prieš TTIP. Tai taip, tokia pat prekybos tartis kaip bet kuri kita, iš mūsų valstybės narės bei taryba ir parlamentas kartu jau yra sutikę pradėti darybas, darybas vyksta, darybas tęsiasi. Ir, na, kol kas dar šiuo metu netgi nežinome, kas ten padaryta, negalime pasakyti, esame už ar prieš tai. Taip pat, kiek nugastavimo kelia tai, kad per daug dėmesio kreipiam visokiems informacinių tekinimams, ar iš Grimpys, ar iš kitur, nes informacinių tekinimas nėra geras būdas, kaip spręsti šis klausimus. Tad, na, pavyzdžiui, tokios grupės kaip Greenpeace, Greenpeace štai imasi teikti informaciją, mes sakykime tautų dėmesio, tai nėra geras būdas mums dirbti. Reikia laikytis to, kas priimta balsavimais, reikia užtikrinti tiekimo saugumą Europai ir reikia turėti galvojus įgaliojimus, kuriuos turime. Tad būtent tai yra būtų kelias eiti toliau. Ir remiame jūs jūsų pastangose, siekit užtikrinti tiekimo saugumą Europoje. Ačiū. Labai ačiū, kolega. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Niekas. Tuomet. Na. Europos komisijos atstovo, kuris pastaruoju metu labai patikimai lankosi posėdžiuose, Stefan Moser, Energy direktorato skyriaus vadovas ir atvykęs prašysiu jo pristatyti komisijos nuomonę. Prašau. Ačiū ponė Buzikai už malonius žodžius, dėkoju už tai, kad pakvietėte mus iš diskusijas, taip pat dėkoju kalbėsiems parlamento nariams už savo kitą nuomonę, bei dėkoju už tai, kad palaikome ryšį, įvairiomis progomis bendraujame. Na, čia yra vienas iš siekinių pagal energetikos sąjungą, kuri ne tik siekia stiprinti energetikos saugumą, tačiau numato ir kitų keletą tikslų, pavyzdžiui, vartojimo derinimą, efektyvumo didinimą, tvarumą, klimato kitos tikslus. Ir pavyzdžiui, COP21 yra pasakyta daug sėkmingų dalykų, dėl to kyla klausimas, koks yra dujų vaidmuo. Ir mūsų manimų dujos vaidins labai svarbu vaidmenį, svarbu indėlį neš perinamoju laikotarpiu ir turėtų paremti atsinaujančių išteklių naudojimą. Ir energetikos efektyvumas taip pat yra turi, turi būti skatinamas, tačiau negalima labai greit sumažinti vartojimo, todėl importas gana dar ilgai išliks stabilus. Būtent dėl to svarbu užtikrinti, kad infrastruktūra bei visos priemonės, kurių įmomės ES, būtų tikrai tinkamos, veiktų, kad būtų galima pasiekti tikslų nereikėtų, reikėtų išvengti to, ką minėjo kiti kolegos keli, kad nereikia per, per daug statyti pajėgumų, nereikia išaldyti savo e, taip, lėšų. Tad nu, statybas reikia priboti iki minimumo ir kuo geriau išnaudoti esamus pajėgumus, kuo geriau jūs apjungiant, kad visos valstybės narės turėtų prieigą prie kelių skirtingų dujų šaltinių ir kad tą turėtų tuomet pakankamai galėtų patik, užtikrintai jaustis kokiu nors sutrikimu atveju. Ir žinoma, tokiu, šiame kontekste taip pat ir reikia minimaliai statyti naujų pastatų ir kuo geriau viską apjungti, ką jau turime. Manome, kad pavyks tai gyventi. Taip pat, žinoma, mums reikia žengti didelį žingsnį pirmin, kad užtikrintume desnį dujų tiekimo saugumą. Panas Buzikas jau pristatė pagrindinius elementus Aš norėčiau priminti, regioninis bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, mes labai džiaugiamės bendradarbiavimu su parlamentu ir parlamento pasirinktų požiūrių į šį klausimą. Toliau skubos teikimo koridoriai buvo įtrauktas dalykas kaip papildomas dalykas. ENSO taip pat gali svaidinti šią svarbų vaidmenį. Čia galima pasinaudoti jų ekspertinėmis žiniomis. Ir Valstybės narės gali jų duomenys įtraukti savo rizikos vertinimą bei planų rengimą. Žinoma, reikia nepamiršti nacionalinio elemento, valstybių narių indėlio, valstybės narės lieka suverenios. Ir taip pat reikia tikrai bedarbiauti ir diskutuoti regioniniu lygiu. Kur būtų galima sutarti dėl priemonių, kad, kad jos nepaiktų neigiamai visų pusių ir kad būtų tikrai galimas visos tarptautinės priemonės. Mums tai atrodo kaip svarbiausias dalykas kad būtų galima plėtoti tikrai prasmingą bendarbiavimą regionų lygių. Kaip minėjo ponas Buzekas, e, solidarumas bus tokia priemonė, kur padaikta tais kraštiniu atveju. Ir manau, kad tai tap, turėtų tapti tikros energetinės sąjungos simboliu, kad būtų galima tikrai užtikrinti energetinės sąjungos veikimą. Tad svarbu užtikrinti, jog praktik, praktinės praktinė pusė tikrai pakankamai gerai veiktų. Rugsėjo mėnesį vyks e, koordinacinės grupės posėdis, bendrausime su visomis šalimis. Tuomet sieksime užtikrinti daugiau aiškumo ir žiūrėsime, kur, prie, prie, prie, prie kurio elementų reikia daugiau padirbėti. Ir taip pat sieksime parengti komisijos gairias, pasiūlymus taip, dėl kontaktų skaidrumo. Čia ieškosime pusiausvėros tarp to, kas yra tikrai būtina, ką turi valstybės narės būtinai sužinoti iš anksto, turint galvoje įvairius apribojimus ir tuo pačiu sieksime, kiek manoma, išlaikyti žemesnę administracinę naštą. Kaip ponas Buzekas minėjo, ekspost prieiga čia bus naudojama. Sieksime tuo išvengti perdėlio pribojimų iš pat pradžių. Energetinė bendruomenė mūsų manimų yra labai svarbus mūsų pastangų elementas, kurias siekiame užtikrinti energetinį saugumą. Dirbame su Vakarų Bal Balkanais, su Ukraina, su Moldova ir bedarbiaujame abipusį naudingų būdų. Tad ne tik ES e, duoda naudos tai bendruomeniai, tačiau ir gauna naudos, mes dalinamės pajėgumais, dalinamės ištekliais, mes sudame kartu, dalinamės e, kainą, tai reiškia, kad kaina gali sumažėti, ir saugumas padidėja, tik būtent dujų tikimo saugumas. Žinoma, yra kiti, kurie svarbus elementai, kuriuos kiti narėjo paminėjo, pavyzdžiui, saugotinų vartotojų savoka. Taip pat tvarumo klausimas. Taip pat dujų nuotekiai Taip pat e, skystintų gamtinių dujų prekyba ir saugojimas. Ir čia, žinoma, reikia bendrauti su pramonės atstovais bei su teisėkos atstovais iš viso pasaulio. Tačiau, žinoma, vis, vis tai reikia atsižvelgti dirbant ties dujų saugumu. Ir dirbsime įvairiose kontekstuose. Dėkui dar kartą už tik tą galimybę e, pasakyti ir visiems linkiu gerų vasaros atostogų. Labai ačiū. Gerbiami kolegos, dėkoju visų pirma visiems už puikų bendradarbiavimą. Visi, manau, vieni kitus mes gerai suprantame, galime nesutarti dėl kai kurių dalykų, tačiau svarbiausia visą tai atvirai aptarti. Už tai aš jums dėkoju. Taip pat, Tereza, ką Jūs minėjote apie skubaus tiekimo koridorius? Na, tai turėtų turbūt atsakyti kai kurias galbūt nuogastavimus dėl bendrabiavimo tarp regionų. Taip pat ir kolega Tamburano šitą paminėti. Kalbate apie lankstumo poreikį. Na tai jeigu tai numatytume kaip priedą, kaip papildom galimybę tuos koridorius, o ne kaip pagrindinį dalyką mūsų regionams, tai, na, pradės teikti lankstumo. Kaip Europos dujų tinklų operatorių tinklas kalbėjo apie šį pasiūlymą, komisija taip pat e, komisija palaiko, tai tad, na, veiksmams yra pasiruošta. Ir jie atstovauja 28 valstybės narės. Taigi 28 valstybės narės ir operatorijose yra pasiruošę bendradarbiavimui. Ir siekiama identifikuoti, na, nestatyti dar, bet e, identifikuoti tokių krizinių situacijų tiekimo koridorių galimybę. Kaip Šonas beje minėjo, aišku, yra tam tikrų problemų. Vienas iš mūsų regionų gali išnykti. Na, formalus prašymas dar nepatiktas, Britanijos vyriausybė dar to nepadarė, tad regionas vis dar egzistuoja. Tačiau be Didžiosios Britanijos, tai tuomet, aišku, kils klausimų dėl to regiono ateityje. Ir žinoma, jūs pabrėžite labai svarbų klausimą. Taip pat, kas sakė panas Češak, jeigu reikės pranešti apie visus kontraktus, tai, na, jųgi yra tūkstančiai visoje Europos Sąjungoje. Ir kai kurie iš jų yra tikrai, na, nėra esminės svarbos mūsų saugumui. Tad prašykime pačių svarbiausių, tų, kurie patys svarbiausi iš saugumo perspektyvos, būtent dujų tiekimo saugumo regionams ir sąjungai perspektyvos. Nereikia visų detalių. Na, galbūt bus nesutarimų tačiau dėl šių dalykų tarp mūsų, bet viską dar prieš akį. Ir ragint per atmes kelias savaitės pagalvoti apie dujų tiekimą. Aišku, galite ir palsėti. Bet kai, kai naudosite dujas, pagalvokite apie tai. Ačiū visiems labai už bendarbiavimą. Manau, kad nuomonė tikrai bus naudinga ir svarbi mūsų vartotojams. Jie yra svarbiausi. Tačiau taip pat, aišku, svarbios yra ir energetikos įmonės, nes be energetikos sektoriaus mes nieko negalime padaryti. Nepamirškime energetikos sektoriaus, jeigu norime padėti vartotojams. Taigi labai ačiū kolegos už šias puikias diskusijas. Nebėjau, kad puikiai toliau dirbsime rugsėjo pradžioje. O dabar kitas klausimas, keturtas punktas, paskutinis klausimas prieš, kalėd, e, prieš e, atostogas. Tai bėda dar bus ir kitų klausimų. Ne? E, ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglės dioksido kiekio technologijas. Pranešės Frederik Federley. nuomonė rengiama pagal 54 taisyklę. Platesnis bedarbiavimas dėl nuostatų, kuris susijusi su fondais, lėšomis ir dvideginio tekėjimu. Na, daug yra pateikto pakeitimų. Iš 780 ir iš jų 47 pakeitimai pateikti pranešėjai. Nors įtrio komitetas ir nevadovauja šio klausimu, tačiau Ši nuomonė yra itin svarbi mums. Tad ir mūsų diskusija, žinoma, labai svarbi. Svarbu nepamiršti mūsų pramonės, konkurencingumo, taip pat nepamiršti klimato kaitos tikslų. Gerimas pranešėjo. Frederikai, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Dirbame ties šios svarbių dokumentų ir labai džiugu, kad įtrė suformavo stiprią poziciją, tvirtą poziciją. Kartu su pirmininku Buzeku formavome poziciją ir kai kurios ATS sistemos jau veikia. Ir būtent tam daugiausiai skirime dėmesio nuomonėje, tačiau žinoma aptarsime visas ATS e, šakas. Pirmiausia, tai pradėjome diskusijas įtrio komitete. Iš viso buvo patikti 180 pakeitimų, kuris pateikė nariai. Norėčiau aptarti keletą pagrindinių krypčių ir aptarti, kurias tas dalis, kurioms daugiausiai dėmiškaitam. Taigi, carbon leakage klausimas, pramonės inovacijų klausimas, e, e, e, energetikos rinkos efektyvumo didinimas bei Paryžiaus sutarimo plėtoti. Taigi, carbon leakage. Tai pakeitimo sies ir su kvotomis, ir, ir taip pat su komisijos pasiūlymo, kur siūloma numatyti dviejų dalių sąrašą. Kol kas vis dar neaišku dauguma, ką palaikys, tačiau aš kaip pranešėjas, kaip šilin, ir taip pat šilin pranešėjai be abejo, visi dirbame, kad galėtume parinkti daugumos nuomonę, taigi reikės daryti kompromisu. Toliau dėl dažnesnių patikslinimų pagal e, gamybos duomenis. Čia jau matome, kad yra didžiulė dauguma, daug, daug įvairių frakcijų narių palaiko šios pakeitimus. Toliau dėl, dėl rodiklių, dėl benchmark, tai vėlgi yra didelių skirtumų tarp pakeitimų. Vieni prašo rinkti labai daug duomenų, o kiti palaiko komisijos pasiūlymą, tai flat rate pritaikyti sistemą nerimauju, kad jeigu pritaikysime platų duomenų rinkimą, tai galbūt tada nubausime tuos, kurie imasi pirmi, kuo greičiau investuoti, kuo daugiau investuoti. Ir tuomet pasiekia technologinės ribas iš to, kas yra iš viso įmanoma, ką galima pasiekti, kad sumažintų emisijas. Ir ir tuomet galiausiai na, sistema bus naudingesnė tiems, kurie dar nedaro žingsnių tinkamų. Tačiau turbūt rezultatas bus tik nors kompromisas, koks nors tarpinis variantas tarp šių skirtingų nuomonių. Toliau netiesioginiai kaštai, kompensacija. Na ir pakeitimų yra labai variomis kryptimis. Parlamento nariai ir prašo savanoriško kompensavimo, taip pat prašo, kad nebūtų jokio kompensavimo, taip pat siūlo, kad būtų privalomas maistos kompensavimas pagal e, taisyklės, kurios yra numatytos. Taip pat siūlo numatyti Europos lygių apmokėjimo sistemą. Tad, na, čia bus labai sunku turbūt suderinti pozicijas, tačiau nebijau, kad tai pavyks padaryti. Toliau. Kompromisas kad nebūtų pritaikytas korekcinis mechanizmas tarp skirtingų sektorių, na, čia bus didelis iššūkis surasti kompromisą būtent šioje srityje. Tačiau iš šelinių kolegų Jau girdėjau, kad tai yra pagrindinis jų tikslas. Būtent šis klausimas, tai yra, kad e, būtų galima numatyti tam tikras e, tam tikrus e, išimtis skiriams sektoriams ir kad paskui tai nebūtų panaikinti perkeliant į kitus sektorius. Tai. Toliau inovacijos. Matome, kad reikia didesnį inovacijų fondo, kad jis būtų tikrai pat pakankamas įrankis, jog būtų galima uh, paskatinti mažai galės naudoti šias technologijas. Toliau. Dėl, dėl nemokamų leidimų, tai yra vėlgi skirtingų požiūrių, ar per aksionus tai skirsta, ar kitais būdais, na vėlgi yra skirtingos grupės. Beje, pasakyčiau, kad iš viso visais klausimais vyksta labai jau sunkios dėrybos, kaip geriausiai finansuoti, ar per aukcioną, ar per nemokamus skirimus leidimus. Toliau, labiau integruota energetikos rinka bei paskirstimai mažiau paimų turinčių valstybės narėms. Dauguma pakeitimų prašo didesnio skaidrumo bei užtikrinti geresnį projektų dėrėjimą su ilgalaikės tikslais. Tačiau yra ir priešinga pusnukreiptų pakeitimų, kuomet siekiama kad valstybė struktūruotų šios klausimus, kad nebūtų iškraipama konkurencija energetikos rinkoje. O paprastai tariant, tai reiškia, kad ETS sistemoje nereikėtų kurti papildomų tinklų, kurie judėtų priešingai kryptimi, jeigu mes norime. Taip pat reikia vengti priešingų veikiančių politinių priemonių, taip pat įvairių kitų Europos lygių veikiančių priemonių. Ir tai yra ši mintis yra plačiai palaikoma. Taip pat dėl prie sutarimo, tai e, raginama pridėti atės prie to, kas matė prie sutarime. Tačiau manau, kad kol kas dar būtų penks daryti išvadas dėl didelių pakeitimų po priešpažinų sutikimo. Kol kas reikia įsitikinti, kad startis, kur tam pasirašyta Paryžyje, ir tie veiksmai, kuriuos numato įvairias vyriausybės, tikrai veikia ir matysime, ką reikia keisti ES lygio. Tad siūlyčiau 20-23 metus kaip laikotarpį, kad būtų galima tai peržiūrėti ir įvertinti ir tada būtų galima atlikti tinkamus skaičiavimus. Tie, kas perskaitė visus pakeitimus, mato, kad yra kitų pakeitimo ar dalių, kur nėra bendrų kompetencijų ir mes taip pat turime nuomonę dėl to ir, na, aš išėlį pranešėsime visi pasiruošę dirbti, kad būtų galima turėti daugumos nuomonę. Tas pats ir daroma Envi komitete. Ir tikiuosi, kad plenarinė sesija taip pat bus pasiekta dauguma. Ačiū. Dėkuoju pranešėjau. EPP vardu. Pone dėl Kasilo Bela. O po to pone Delangai. E, tiksliau vietoj ponios e, Delenga. Na, taip, ponė Delenga tikrai negalėjo e, čia dalyvauti. Aš noriu perskaityti tai, ką ji norėjo jums pranešti. Kolegos, pirmiausia, noriu padėkoti ne tik pranešėjai, bet ir šešėlinės pranešėjams, bet ir kitiems mūsų komiteto nariams. Mes išanalizavome daugiau kaip 700 pateiktų pakeitimų ir man buvo labai malonu pamatyti, kad daugelis pramonės komiteto ir kitų komitetų narių išreikštų e, būkštavimų faktiškai bendrai yra visiems. Ir e, tokiu būdu mes turime pakeitimų bazę, kurie e, yra geras pagrindas pataisyti. Aš tikiuosi, kad mes galėsime rasti kompromisą, nors tai nėra lengva užduotis. Manau, kad visi mes sutinkame dėl to, kad reikia e, realistiškesnių ir e, atnaujintų standartų. Mes manome, kad tai yra gera, geras poslinkis, tačiau nepaisant to, kad per, at, e, manau, kad per ateinančias diskusijas mes galėsime rasti uh, būdą, kaip e, išspręsti tą neišvengiamą procesą, tai yra emisijos. E, kai kalbame apie sprendimus, man džiugu pamatyti, kad kai kurios frakcijos pateikė tokius pakeitimus, kurie nukreipti daugiau į e, dinamiškesnį taršos leidimų paskirstimą. Kita vertus, tai reiškia, kad jeigu jis bus dinamiškesnis, jis bus ir teisingesnis. Tam, kad per daug neapsunkintume gyvenimo smulkiam ir tam verslui, jie turėtų jos, e, jos turėtų pačios nuspręsti, ar jos laikysis ATL reikalavimo ar ne. Dažnai įmonės pačios žino, kas yra geriausia. Ir e, geriausiai gali vertinti savo sprendimus iš finansinės pusės. Uh, Dėl netiesioginių išlaidų kompensacijos aš turiu keletą pasiūlymų. Aš raginu priimti labiau harmonizuotus metodus ir aš manau, kad kompensacija taip pat turėtų būti labiau harmonizuota ir teisingesnė. Ir tai sustiprintų, užtikrintų lygesnės galimybės visiems. Mes taip pat turime turėti vienodą požiūrį į anglės dvideginio nutekėjimą. Ir e, tai buvo Aldė e, pranešėjų pasiūlymas, tačiau žalieji taip pat pateikė savo e, pasiūlymus. Aldė pasiūlymai skiriasi, tačiau vienas dalykas buvo bendras. Nei viename iš jų nebuvo jokių duomenų. Ir, um, tam tikri loginiai pamastymai atrodė teisingi, tačiau kaip tai vertinti kiekybiškai. Ir uh, Mes žinome, kad toks požiūris yra nepraktiškas ir EPP frakcija pasirinko susitelkti ties kitais sprendimais, kuriais spręs anglės dvideginio nutekėjimo problemą. Ir be to mes manome, kad geriau reikia rakti geresnę pusiausvyrą tarp um, perskirstimo ir aukcionų. Kaip jau minėjau, EPP frakcija yra pasirengusi mm, e, spręsti e, šitą klausimą, tačiau dabar uh, E, tai netrodo labai sudėtingų klausimų, nes atrodo, kad e, taryba yra pasirengusi, pasirengusi priimti sprendimą dėl teisingesnio perskaistimo. Ir um, svarbu, kad mes sukurtume nediskriminuojančią priemonę. Uh, Ir tai būtų atsakymas į vieną iš pagrindinių mūsų rūpimų klausimų, kuris aktualus visam pramonės sektoriui. Baigdama, e, norėčiau pasakyti, kad pirmiausia pranešėjas pasakė, jog jis nori, jog metodas būtų įtrauklus. Taigi, jeigu norite, kad šita nuomonė e, būtų E, sėkminga, kompromisai turi atspindėti bendrą šito komiteto poziciją ir aš labai lauksiu e, jūsų bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkuoju, ponė Pilar. Dabar socialdemokratų vardu šešėlinis pranešėjas kolega Eduard Martel. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir šešėlėms pranešėjams už puikų darbą. Žinoma, mums e, reikės e, ieškoti ne tik kompromisų, nes turime labai e, trumpą laiko, penkias savaitės, parengti poziciją. Ir todėl diskusijos bus labai intensyvios. Mums reikės kiekvieną savaitę šešėlių pranešėjų susirikimų, galbūt ir dvi, po du. Todėl aš šį E, posėdį panaudosiu tam, kad pasiūčiau keletą signalų pranešėjai ir komisijai. Pirmiausia, reikia konstatuoti, kad e, klimato e, generalinis direktoratas nepakankamai dėrauja. Generalinis direktorius ponas Šios Dilbek prie, prie, priminė, kad čia yra problema. Ir per konferenciją Briuselėje 22 birželio jis paskelbė, kad mes pasiūlėme direktyvą ETS e, Liepos mėnesį 15 metais, bet rinka neveikia taip, kaip tikėjomės. Kita vertus, yra sprendimų radikalesnių tų CO2 koridorių numatymą. Tai būtų pozicija nusaikesnė. Ir e, yra taip pat e, Thomson Reuters e, duomenys, kurio sako, kad 2,5 linijiškai nebus mažinamas dujų tiekimas, tai mes nepasieksime CO2 emisijų tikslų iki 50 metų. Aš norėčiau taip pat kalbėti ir apie ETS leidimus. 37,7 milijonų tonų plieno 15 metais Jeigu tas plienas būtų atitiktų, būtų pagamintas pagal ES standartus, tai tuomet padidėtų e, ir pajamų iš aukcionų ir šalis būtų galėjusios paduoti nepanaudotas kvotas. Tai kalbame čia apie milijardą eurų. Tačiau atrodo, kad Europoje yra daugybė išteklių, mes papildomo milijono, milijardo mums nereikia. Ir taip pat turime klausimą ir su leidimais ir nemokamais leidimais. Aš manau, kad reikia prieštarauti idėjai, kad jeigu sutikime per daug leidimų pramoniai, tai gerai pramonė, o jeigu apribojame skaičių, tai blogai pramonė. Manau, kad svarbiausia yra investicijos. ETS tai yra investicijos. Aš manau, kad turime būti labai atsargus jeigu CO2 nutekėjimo sistema pagrįsta nemokamais leidimais bus toliau taikoma, tai mes turėsime sugriežtinti, sus, susiveršti diržus, kad e, vengtume perteklinių pelnų. Reikia dinamiškesnės sistemos. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtent tos investicijos į įranga būtų naudingos, o ne tik e, būtų skiriama akcininkams jų kišenės sumokėti. Taip pat turime galvoti apie netiesioginės išlaidų kompensacijos modelius ir arba iš vis nereikia mokėti jų kompensacijų, kaip nori žalieji, bet aišku, tai būtų problema intensyviai elektrą naudojančiams renginiams, nes dekaronizavimas užtrunka laiko. Antras modelis turėtų, galėtų būti centrinė sistema, už tai mes pasisakome. Ir be to dar yra socialinės e, gretutinės priemonės, kurios turi būti naudojamas per šį perinamį laikotarpį. ETVC e būtent tai pasiūlė ir mes to norime taip pat dėl fondų. Kalbant apie naujovių fondą, tai mes manome, kad mums reikia 600 milijonų leidimų. Tai būtų puikia priemonė nemokiamas leidimams, tai galėtų pas, pa, paskatinti inovacijas, tai yra vienintelė įmanoma galimybė, jeigu norime apsaugoti klimatą ir pramonę tuo pačiu metu. Taip pat turime galvoti ir apie solidarumo mechanizmą modernizacijos fondą pagal 10 straipsnį. Tai yra vienintelis būdas išlikti vieningiems ir e, nepamiršti savo siekių, nes kelios ir įstatymų turi būti rengiami laikantis mūsų klimato įsipareigojimų ir skaidrumo e, taisyklių atrankos procedūroms. Taigi turime politiniai valdžiai būti atsakingi už tai, tai geriau negu turėti E, kad sprendimus prieinėtų bankininkai ir e, kiti asmenys, kurie nesusijęs su tiesiog ne, realia tikrove. Dėkuoju, pirmininkė, ponas e, Janker. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju, ponė Federler, už šitą nuostabų darbą. E, kaip pranešėjas iš savo patirties galiu pasakyti, kad mes ignoruojame du dalykus, visada ignoruojame tuo pačius du dalykus. Tai yra viena vertus ekonomikos globalizacija, e, kita vertus klimato, klimato problemos globalumas. Visada yra e, du tikslai, kurie vienas kitam prieštarauja klimato kaitos tikslas ir Europos reindustrializacijos tikslas. Mes ne tik kalbame apie anglės dvideginio nutekėjimą, bet taip pat ir apie darbo vietų mažėjimą. Ir mes kalbame apie du skirtingus dalykus. Vienas yra e, priderintas požiūris. Aš e, ma, prit, iš pat pradžių sakiau, kad aš tam nepritariu. Ir e, mes turime čia laikytis komisijos pozicijos. Kalbant apie au, aukcionus, aukcionų akcijas, aukcionų dalį, reiktų pasakyti, kad tie 50 procentų, kurios numatėme aukcionų, aukcionams, tikrai netitinka komisijos pranešimo skaičių. Belgai pateikė pasiūlymą, į kurį mes turėtume atsižvelgti. Santykis 57 prie 43 procentų turėtų būti pakoreguotas, kad būtų užtikrinta daugiau augimo ir daugiau darbo vietų. 57 ir e, prieš 43 procentus yra sunkiai e, priimam, priimtinas e, skaičius. Tie leidimai, kurie nemokami leidimai, kurie nepanaudoti, turėtų būti neparduodami ne, aukcijone, bet turėtų būti priskirti nemokamų kategor... laisvų leidimų kategorijų. Ir mes netgi, jeigu kalbėtume apie 45 prieš 55 procentus, tai yra du skirtingi e, tikslai. E, tai yra darbo vietų nutekėjimo tikslas ir e, anglės dvideginio nutekėjimo tikslas. Na, o kalbant apie globalizacijos fondą, tai jį turėtų valdyti kažkokia šalis, o ne bankai ir ne komisija. Ačiū. Dėkoju. Žaliųjų vardu ponas e, Dalundė. Dėkoju, kolegos. Norėčiau priminti šitos direktyvos pagrindinį tikslą ir apskritai ES ATL e, tikslą. E, taip kaip numatyta Paryžiaus sutarime, reikia sumažinti šiltnėme efektą sukeliančias dujas. Ir dabar mes turime galimybę, turėdami šitą teisės aktą, sumažinti anglės dvideginį mūsų energetikos sektoriuje. Tačiau turime tokį paradoksą, kad ES dabar subsidijuoja ir paremia anglį, anglį deginančias pramonės įmonės. E, pačios didžiausios naudos gavėjos, kurios turi 43 procentus visų laisvų leidimų didina iškasnio kūro ketini, e, e, pajėgumus ir e, ketina ateityje padidinti anglies suvartojimą. Ir dabar tuo jos rizikuoja, kad bus didesnė tarša. Dėl to, todėl ES turėtų priimti kitokią politiką tam, kad būtų pasiekti klimato kaitos tikslai. Ir ES padvigubino modernizavimo e, fondo dydį. E, turėtų padidinti e, šio fondo dydį, o valstybės narės tokiu būdu gautų atitinkamą priemonę, kaip sumažinę klės dvideginio naudojimą. Valstybės narės iš principo turėtų gauti kompensaciją už e, e, technologijas, kurios išmeta mažų anglės dvideginio. Teisingai, sakoma, e, teisingai yra tai, kad Vokietijos vyriausybė sumoka įmonėms susidės tik toju atveju, jeigu jie sudaro sutartis su. Mm, t, t, t, tomis įmonėmis, kurios mažiausiai išmeta anglės e, dvideginio. Ir e, toliau um, Vokietija mokės labai didelės e, pinigų sumas iš šitą schemą iki 2020 metų. Mes turime gauti visi paskatas pagal šitą teisės aktą, kad dirbdume vienodą linkme. Tačiau parama pramoniai yra būtinas dalykas ir užuot uh, E, išdalindami nemokamus leidimus teršėjams. Mm, paramą reikia nukreipti į pramonės procesų išmetalų mažinimą. Ir e, tai turime daryti pagal Paryžiaus susitarimą. Todėl turime užtikrinti, kad, pramonės, kad įmonės visiškai pasinaudotų naujojų inovacijos fondų, kuris turi būti patrauklus ir ambicingas ir palaikyti bendrus inovatoriškus sprendimus kurie gali plačiai pasklisti per visą Europą. Aš lauksiu bendradarbiavimo su visais kolegomis ir aš tikiuosi, kad parlamentas ir įtė komitetas ne, e, išvaistys e, galimybės, nepraleis galimybės sukurti ambicingą teisės aktą. Dėkoju, kolega. Ponas Elikiuotis, šešėlinis pranešėjas ir GUE koordinatorius. Dėkoju, pirmininkė. Aš e, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Federlė, už kompromisinius pakeitimus. Ir kaip turbūt supratote iš e, GUNGL e pakeitimų, Reformos tikslas turėtų būti sumažinti išmetamo anglės dvideginio kiekį. Todėl mums reikia griežtesnių priemonių desniems teršėjams. Dėl nemokamų leidimų rizikingose vietose. Manau, kad mes turėtume nukreipti tai tikslingai siekiant užtikrinti, kad šie pramonės sektoriai, kuriems tų leidimų reikia ir gautų iš to naudą dėl anglės dvideginio nutekėjimo. Taip, tai rimtas klausimas, tačiau taip pat rimtas klausimas yra ir darbo vietų netekimas. Mes išgyvename ekonominę krizę, tad mes turime imtis priemonių, kad padėtume smulkiam ir ten verslui, ypač pietuose, uh, kurios išgyvena deindustrializacijos e, procesą ir e, kuriuose yra vienas iš aukščiausių nedarbo lygmenų Europos Sąjungoje. E, tai prieštarauja komisijos pasiūlymo dvasiai. Reikia sukurti tokią ATL sistemą, kuri padėtų visai pramoniai, ne tik didžiai pramoniai, nes būtent didžioji pramonė labiausiai ir teršia aplinką ir sukuria klimato kaitą. E, tad mes turėtume dalyvauti visi ir mes tikimės, kad visų šalių valstybių narių atstovai e, iš to gaus naudą. Tik tokiu būdu mes galime užtikrinti maksimalų skaidrumą ir tinkamą išteklių valdymą. Taip pat tas fondas turi padėti toms šalims, kurių BVP yra 60 procentų ar mažiau ES vidurkio. Tačiau um, referenciniai metai turėtų būti ne 2013, bet ir tolesni 14-15. Dėl ekonominės krizės ir e, taupimo priemonių, daugelis e, valstybių narių, e, daugelį valstybių narių per pasarosius porą metų smarkiai sumažėjo BVP, tad joms tikrai reikia pagalbos iš modernizacijos fondo. Aš manau, kad Graikija šia prasme yra nuostabus pavyzdys. Mes konstruktyviai dalyvausime diskusijose ir mes pateiksime kiek įmanoma daugiau kompromisinių pakeitimų. Aš manau, kad būtent tokiu būdu pramonės komitetui būtų atstovaujama kiek įmanoma geriau. Ačiū, ponas Danika. Toliau ponas Danika. Ačiū, pirmininkė. Noriu palinkėti ponui Federlį didelės sėkmės, nes jis e, turi sutvarkyti su 780 pakeitimų. Noriu padėkoti ponui Martan taip pat, nes aš žinau, kad jis daug kovojo šiuo metu, kad surinktų daug geriausias idėjas, kad būtų reformuota e ta sistema. Noriu pasakyti keletą dalykų. Šiandien per pietus buvome susitikę ir aptarėme e, elektros rinko ir kalbėjome apie energijos kainų didėją. Ir dabar per ETS reformą vėl girdime kalbą apie energijos kainų didėjimą. Man tai Mane tai stebina. Jeigu taip yra tiesa, tai kas atsitiks ir Europos pramoniai? Aš manau, kad teks apie tai daug kalbėti. Teks kalbėti apie pramonę, tačiau naudojant būtą į laiką. Kita vertus, kas bus su energetiniu skurdu? 50 milijonų europiečių ir dabar nesugeba apmokėti kain, savo sąskaitų už energiją, jeigu kainos padidės už elektrą, tai tada bus šimtas milijonų žmonių, kurie nesugebės susimokėti už energiją. Na, aišku, kad pranešėjais, šelnės pranešėjais ir komisija teks susistresti, kurią kryptimį eisime. Nes aš bijau, kad e, ta kaina 30 eurų už toną CO2, kas įvardėma kaip e, stebuklo lasdelį, iš tikrųjų turės dviejopą poveikį. Viena e, Europos pramonė vietoj to, kad pasinaudotų, gautų pelną, pasinaudotų tokią kainą, pasirinks persikelti į Kiniją ar Junktinės valstijas. Antra, kas e, ypač kelia derimą, yra ta taip, kad man atrodo įtartina, kad kalbama apie 30 eurų kainą už e, toną CO2 Ir įdomu tai, kad tai yra kaina, kuomet brandolinė jėgainė, jos panaudojimas tenka apsimokančių. Įdomu, iš kur atsiranda tokie skaičiai. Aš tikiuosi, kad kolegos dės pastangas, kad išsaugotume Europos pramonę ir apsaugotume vartotojus, kurie susidarė su energijos kainos didėjimo perspektyvomis. Aš bijau, kad ji auks dar daugiau, tai atrodo kaip kažkokio plano dalis. Bet aš jau norėčiau išgirsti, kiek dar turi didėti energijos kaina. Ir noriu padėkoti kolegoms ir stengsiuosi padėti visiems rasti kompromisinius sprendimus. Ačiū, ponas Marijas. Labai ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Federliui už jo darbą iki šiol. Norėčiau paminėti problemą, kurią minėjau per praėjusį mūsų posėdį birželio 13 dieną ir gegužės 27 dieną aš pateikiau klausimą dėl išlygos Graikijos elektros gamintojams, ypač e, valstybiniai bendroviai, e, išlyga dėl ETS. Puikiai žinote, pirmininkė, kad remiantis direktyvą, apie kurią kalbame, ES valstybės narės, kurių BVP sudarė mažiau negu 60 procentų vidurkio 2013 metais, įmant tuos metus, referenciniais metais, kaip referencinius metus, neturi, negauna nemokamų leidimų. Tais metais e, Graikijos BVP sudarė 62 procentus, šiek tiek daugiau negu 60. Tačiau dėl memorandumo 14 e, metais jau 59 su trupučiu. Taigi jau žemiau 60 procentų. Todėl dėl memorandumo situacija Greikijoje blogėja. Rezultatas yra tas, kad kaiminės Greikijos šalis, išskyrus Italiją, neturi prievalės pirkti leidimus, pavyzdžiui, Turkija. Turkijai netaikoma šios nuostatos Albanija, Makedonija, Bulgarija. Koks viso to rezultatas? Rezultatas yra tai, kad Graikija turi importuoti daugiau elektros, o tai išpučia sąskaitas. Tai reiškia, kad tada, kai, kai valstybinė e, energijos įmonė turi mokėti milijardus. Lankiausi neseniai Makedonijoje, e, kur yra daugybė lignitą deginančių jėgainių ir e, jos dirba perteklinių pajėgumų, panaudodamos rezervus, o Graikija perka e, tuomet tą energiją iš Makedonijos. Nors čia pat už sienos Graikijoje yra valstybinė energijos įmonė, kuri neveikia. Atsiprašau, bet taip negali tęstis. Aš pirmininkė jums perduosiu visus dokumentus. Yra Spartako profsąjunga vakarų Graikijos regione, kurie surengė demonstracijas daug nerimaujama, kokia bus Graikijos energijos bendrovės ateitis, tūkstančiai žmonių bus atleisti. Pirmininkė, aš tikrai noriu perduoti tą nerimą, kurį jaučia gyventojai. Prašom priimti du pakeitimus - 548 ir 624. 548 pakeitimas prašo atsižvelgti į 2014 metus kaip referencinius metus, nes tuomet Graikijai nebūtų ta, būtų taikoma išlyga. Graikija ir taip yra baisėja situacija su daugybė bedarbių. Jeigu šis pakeitimas ir 624 pakeitimas būtų patvirtinti, tuomet Graikija galėtų gauti lėšų ir iš fondo, kad pagerintų situaciją. Aš tikrai džiaugčiausi, jeigu padėtumėte tikiuosi, kad pranešėjas tam pritars ir komisija tam pritars taip pat. Ir paskutinis dalykas, aš tikrųjų noriu perduoti vakarų Graikį, Makedonijos, Kozanį ir Diptolimais gyvenančių žmonių nerimą. Jie tikisi, kad ES joms padės. Kaip jau sakiau, valstybinės energijos bendrovės E, renginiai, kurie gali gaminti energiją, e, veikia su apribojimais, tai reiškia, jeigu jos veiktų, mes turėtume importuoti mažiau. Jau dabar žmonės na, bijosi, kad praras darbo vietas ir taip turime daugybę bedarbių. Tikiuosi, kad neteks uždaryti Graikijos e, valstybinių įmonių. Ačiū. Toliau ponas Tošanovski, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Didelis skaičius pakeitimų parodo, kokia plati yra šita tema. Ir tai atspindi mūsų ilgalaikės diskusijas dėl ATL. Aš priklausau tai grupiai, kurie skeptiškai žiūri į šitą klausimą. Mums nereikia jokių naujų sistemų, mes apskritai nesame parengę e, ruošti tokią naują sistemą, nesame pasirengę tam. Ir uh, Aš e, manau, kad e, turė, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai turėtų rasti tokį pakei, sprendimą, e, kuris leistų, kad neatsiras, leistų užtikrinti, kad nebūtų padaryta didelės žalos. Aš norėčiau pakalbėti apie CNC ir CND. Kalbant apie CNC, čia yra numatyta pasiūly, pasiūlyta padidinti ribą iki 20 milijonų. Manau, kad mes turime daugybę projektų ir aš manau, kad šitas e, limitas nuo 15 iki 20 milijonų eurų e, turėtų būti priimtinas. Aš manau, kad yra e, e, e, garbės žodžio sustarimas tarp valstybių narių, kad esminiai projektai turėtų atsirasti valstybių narių rankose. Ir manau, kad nereiktų komplikuoti kitų valstybių įsijungimo proceso. Manau, kad mes turėtume uh, E, atsižvelgti į tarybos paskelbtą pasiūlymą. Ir manau, kad būtent e, pranešėjų ir šešėliniams pranešėjams pavyks rasti protingą sprendimą tam, kad mes galėtume pritarti šit, e, šitame komitete jūsų pasiūlymui. Ačiū. Blank. Ačiū. Toliau ponas Blanko Lopes. Ačiū, pirmininkė. Yra labai daug klausimų ir problemų, kurias, apie kurias galėčiau kalbėti, tačiau aš e, susitelksiu ties e, netiesioginių kaštų kompensavimu ir europinių požiūrių. Kai kalbam apie tos sektorius, kurie patiria CO2 nutekėjimą. Mano pakeitimas 178 kalba apie apie e, leidimų aukcionus tam, kad būtų surinkta lėšų fondui. Mes siūlome 3 procentų. 3 procentus, nors yra žmonių, kurie siūlo 2 procentus. 217 e, pakeitime ar 228 pakeitime 17 net procentų. Tiesa, kad 2015 e, metais daugiau kaip 440 milijonų eurų buvo skirta kompensuoti netiesioginės išlaidas. Tai yra išlaidos, kurios, yra, kurios priklauso nuo kiekvienos valstybės e, perkamum, perkamosios galios. Tai iškreipo rinką ir sukuria nesažininką konkurenciją pramonėje. Man atrodo, kad šiuo klausimu pranešėjas turi siekti plataus kompromiso. Pirmiausia, reikia tai traukti į pranešimą, Ir taip pat turint galvoje, e, reikia tai turėti galvoje per darybą su taryba ir komisija ateityje. Ačiū, sako pirmininkas. Daugiau nematau prašančių žodžių, todėl dabar aš norėčiau pasiūlyti keletą pastabų. Dėkuoju pranešėjai. Ačiū Frederikai už puikų darbą. Manau, kad šiuo atveju nebus lengva įgyvendinti visų mūsų lūkesčius, tačiau aš matau kad kai kurie pakeitimai, kurie yra pateikti, nebuvo rimtai vertinti. Aš norėčiau pakartoti pirmiausia tai, ką paminėjo kolega Tošanovski ir kai kurie kiti. Pakeitimai 10c ir d straipsnėms, nes mes norime, žinoma, įvykdyti 30 metų klimato tikslus. Tai akivaizdu, tačiau reikia turėti galvoje taip pat ir pramonės konkurencingumą. Mūsų komiteto pareiga yra tuo rūpintis. O svarbiausia yra efektyvus kompensacijų mechanizmas. Mes norėtume užtikrinti, kad valstybės narės, kurios turi intensyvę CO2 prasme ekonomiką, modernizuotų savo pramonę, panaudodami modernizacijos fondą tinkamai. Taip pat norime užtikrinti vienodas žaidimo sąlygas tarp skirtingų šalių su skirtingomis išeities pozicijomis. Nes mes skiriamės labai smarkiai, kai kurios šalis pradėjo dirbti prieš 40 metų, kitos prieš 80 ar 12. Trečias klausimas. Norime sumažinti neigiamą modernizacijos poveikį vartotojams. Taip pat mums reikia bendros ES ETS reformos. Pavyzdžiui, su paprastintos valdysenos, technologinio neutralumo, lankstumo besikeičiant rinkos sąlygoms ir reguliavimo sąlygoms. Aišku, nuspėjamumas yra reikalingas per ilgesnį laikotarpį. Taigi noriu pabrėžti straipsnius 10c ir 10d, kurie tam tikrą prasme e, yra svarbus ir kitiems kolegoms pateikėme kartu pakeitimų ir labai svarbu juos pagerinti šios straipsnius, jeigu rimtai galvojame apie ES ekonominį konkurencingumą. Aš suprantu, kad tai nebus lengva pranešėjai tai padaryti. Pane Grostet paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Noriu atsiprašyti, kad pavėlavau, tačiau buvau kitame komitete aplinkos ir paskubėjau, nors ir pavėlavusi pas jūs ateiti. Džiaugiuosi, kad išgirdau jūs, aš norėjau panašiai kaip jūs pasisakyti. Reikia nepamiršti, kad mūsų įtrė komitete reikia užtikrinti, kad mes padėtume ES pramoniai, kad tai liktų konkurencinga. Pirmininkas, atsiprašau, atrodo, yra vertimo problema. Ar girdite vertimą? Ne, italų kitų kalbų vertimo nesirdė, labai atsiprašau. Turite daug, turime daug laiko, bet turbūt reikia pradėti nuo pat pradžių. Dar kartą. Atsiprašau, Fransuaz. Jokios problemos, pirmininkė. Aš. Viskas gerai? Aš pakartosiu. Tiesiog aš pritariu Jums, kadangi pramonės komitetui svarbu užtikrinti tai, kad e, Europoje turėtume pramonę, kuri būtų tarptautiniu mastu konkurencinga ir galėtų užtikrinti darbo vietas ir tuo pat metu siektų naujovė, kad sumažintų savo CO2 pėtsaką. Taigi reikia ieškoti e, pusiausvėros tačių tikslų. Kaip tai padaryti su e, CO2 rinkoje? Kad CO2 kaina nebūtų bausmė mūsų įmonėms, kaip padidinti CO2 kainą, kad būtų galima perėti prie dekarbonizuotos aplinkos ir dėkti naujas technologijas, kaip steigti pranašumą mūsų pramoniai, nes jį dabar susidarome su e, griežtesnėmis e, normomis ir taip. Taigi tai sudėtinga tema, kuri reikalauja iš mūsų atsakymo, kuris būtų stiprus ir suderintas, subalansuotas ir reikia daugiau manevro laisvės dėl nemokamų leidimų, kad galima panaikinti nesektorinius e, korekcinius veiksnius. O, e, e turėtume turėti realius e, indikatyvinius dydžius. Reikia taip pat, pas, kad paskirstimas būtų dinamiškesnis ir atitiktų pramonės gamybos realijas ir būtų vengiama nepateisinimų leidimų skirimo. Ir ne ETS sektorius taip pat turi dalyvauti šiuose pastangose ir dėl to mes laukiame pasiūlymų iš komisijos. Manau, kad tie pasiūlymai bus pateikti kitą savaitę. Tiek norėjau pasakyti. Manau, kad mano nuomonė labai panaši jūsų. Ačiū. Uh, uh, Labai ačiū, ponė. Dabar norėčiau paprašyti pasisakyti komisiją. Dabar klimato direktoratas yra atsakingas už šį klausimą. <laughs> Veronika Tovšak-Pleterski kalbės klimato direktorato vardu. Direktorė, prašom. Much, Chairman, thank you, thank you the... Ačiū ponia pirmininkė, dėkoju labai už pakvietimą. Taip pat visiems dėkoju šias įdomias diskusijas. Net galvoju, kiek yra pakeitimų. Tai manau, aišku, koks svarbus tai klausimas yra. tas sistemos peržiūrą tikrai sulaukia daug dėmesio ir džiugu, kad sulaukia daug dėmesio. Norėčiau daugiausiai dėmesio skirti trims svarbiausiams aspektams - inovacijams, solidarumui ir taip pat dėl administracinės naštos bus keletą žodžių pasakyta. Pirmiausia, tačiau pasakyti, kad mes išnagrinėjome pakeitimus, taip pat stebėjome diskusijas ir matome, kad daugumą pakeitimų vienai per kitaip liečia inovacijų klausimą. Čia susidomėjusi pastebėjau, kad kalbama, jog galima po truputį būtų didinti skirimas lėšas projektams per inovacijų fondą arba numatyti gairias, kaip tokius projektus vertinti ir toliau diskutuoti, kaip pasiekti tinkamą balansą tarp pasidalimo riziką tarp įvairių finansuojimų projektų. Nebėjo, kad visą tai bus toliau aptarinėjama. Tik norėjau iš karto atkreipdėmės keltą svarbių elementų. Taip pat reikia nepamiršti, kokiu būdu lyginami indeksai bus atnaujinami benchmarks. Vėlgi čia inovacijos yra labai svarbios, esame apie tai kalbėję šiame komitete, nesikartosiu. Tačiau flat rate sistema, kaip siūloma, leistų tinkamai subalansuoti ambicijas bei leistų prisitaikyti prie lėčiau judančių sektorių. Mes taip pat šioje srityje matome daug pakeitimų. Kita mano pastaba siejasi su solidarumo priemonė. Modernizavimas, modern fondas, 10C straipsnis, taip pat 10 procentų perskirstimas. Na, aš tik norėčiau dar kartą pakartoti, kad tokie solidarumo elementai padėjo sukurti konsensusą tarp vadovų, kad būtų galima bent 40 procentų numatyti tikslą 4 metų spalį. Ir kaip diskusijoje buvo kalbėta šiandieną, tu galvoji, koks kyla grėsmė, kokias kyla sunkumai investicijoms, tai šis ambicingas tikslas numatys, jog kai kuriuose valstybės narys kils problemų, iš tikrųjų, kuriuose pajamos mažesnės. Todėl solidarumo mechanizmas, kad tinkamą veiktų, yra labai svarbus, kad būtų galima pasiekti mūsų tikslus. Na, visų detalių neaptarsiu dabar dėl 10c straipsnio. Tik norėčiau pabrėžti, kad um, tolesnis konkurencingumo Didinimas gali padinti skaidrumą ir užtikrinti geresnę vertę aplinkai. Toliau, modernizavimo fondas. Čia labai svarbu nepamiršti pagrindinio tikslo, kad projektai, kurias įgalintų šis mechanizmas, padėtų realiai atlikti energetikos sektoriaus modernizaciją ir kad tie projektai būtų parenkami skaidriai, konkurencingai. Žinau, jog yra pakeitimų dėl dydžio, dėl e, tarybos sudėties keitimo. Ir čia reikia turėti galvoje tą pagrindinį tikslą, kuris yra labai svarbus. Toliau pusinė pastaba dėl administracinės naštos. Komitete jau berats ne vieną kartą buvo kalbama apie tai, na ir nekalbant ne tik apie ETS, kad e, ambicingai reikia pažiūrėti, mažinti administracinę naštą, kiek įmanoma. Dėl to norėčiau paraginti, turėti galvoje šį tikslą, svarstant pakeitimus, kaip tik šiam teisės aktui. Taip pat norėčiau pastebėti, kad kai kurie pakeitimai visiškai prieštarauja administracinės maštos mažinimo principui. Pavyzdžiui, benchmark rodiklių perskaičiavimas prieš ketvirtą periodą, nuo nulio perskaičiavimas, arba taip pat kas, kas dviejus metus laisvų leidimo padalinimo mm, priemonė, taip pat kitos priemonės, pavyzdžiui, investicijų plėtra. Na, aišku, mes norime išklausyti jūsų pasiūlymų, kad reikia, jog sistema būtų teisingesnė, tiksliau sukoncentruota, ir užtikrintų konkurencingumą bei modernumą mūsų pramoniai. Tačiau taip pat norėčiau nepamiršti, norėčiau nu, paraginti nepamiršti, jog vis tik reikia laikytis geres reglamentavimo principų taip pat. Mane pirmie, kad nepiknaudžiausių laikų. Žinoma, jeigu reikės, galiu ką nors patikslinti, jeigu bus, bus klausimų. Žinau pabrėžti, kad mes atvirai norime toliau bendrauti, diskutuoti ir, žinoma, norime pasiekti sutarimą šio labai sutingų klausimą. Ačiū. Ačiū. Dėkui komisijos atstoviai. Dabar aš tik su žodį pranešėjai, Frederik Federlai. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad diskusijos parodo, jo klausimas tikrai labai svarbus ir kaip, taip pat parodo, kaip išsiskiria nuomonės. Tad reikia turėti galvoje pramonės požiūrėtojas ir kuo daugiau tų požiūrį taškų skirtingų įtraukti. Žinoma, skirtingi pramonės sektoriai tarpusavyje konkuruoja. Vieni labiau nori judėti vieną kryptimį, kiti labiau nori judėti kitą kryptimį. Taip pat reikia neišleisti iš jokių regioninių skirtumų ir perspektyvų. Ponas Marijas vieną pateikė gerą pavyzdį, kaip ETS realiai paveikia kasdienybę paprastiem piliečiams. Tai reiškia konkurencingumo problemas e, pramoniai, taip pat viešųjų išteklių skirimą kitiems tikslams. Taip pat reikia turėti galvoje, ką išsakė komisija, dėkojame komisijai už tai, kad už atvirumą, už tai, kad net ir vėlai naktį kartais atrašo į klausimus atsiliepia. Dėkoju, kad atsižvelgėte taip pat ir į taryboje išsakytas skirtingas pozicijas. Ne, kelias dar, dar laukia ilgas, manau, ši diskusija tai kaip tik ir parodo. Bet pana Grostet paminėjo vieną svarbų dalyką. Reikia atkreipdėmėsi tuos, kam kilo daugiausiai grėsmės. Ir mums reikės tai vertinti. Kas, kam tokia grėsmė kyla? Ar visiems kyla didelė grėsmė? O gal reikia numatyti tam tikrų išimčių tiem, kam kyla didžiausia grėsmė? Tam tikrų leidimų numatyti galbūt jiems. Na, aišku, reikės sutarti dėl to. Tačiau jeigu net dėl to nesutarsime, tuomet nebus ką pasakyti Envi komitetui ir na, tai tikrai netiktų įtri e, komitetų interesų. Rytoj bus pirmas šilinių pranešėjų posėdis, pradėsime svarstyti kompromisus, aišku, jų bus ir daugiau, kaip panas Martan minėjo prieš tai, tačiau esame pasiryžę dirbti ir siekti tikslų. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju už darbą, už jūsų pastangas. Kolegos, rytoj penktą po pietų bendras įtarė komiteto posėdis ir e, kultūros komiteto posėdis dėl kūrybinių industrijų 5 valandą rytoj po pietų. Labai svarbus posėdis. O aš palandos išvyksiu į Bratislavą. Tačiau rytojaus vakarių grįšiu. Deja, nei posėdžio pradžio. Taigi, Paul Rubik komiteto veteranas, na, ką, ką, ką tai reiškia veteranas, turint galvoje, kad jis yra labai jaunas žmogus, bet tai reiškia, kad jis jau labai seniai mūsų komitete dalyvauja, 17 metų. Taigi, žiūrint iš šios pusės, jis tikrai yra komiteto veteranas. Būtent jis pirmininkaus komiteto posėdžiui rytoj 5 valandą. O aš skubėsiu, kad kaip manom anksčiau atvykčiau. Pone Federlai, turite dar pastabų? Na, viena tik pastaba, dar tu galvoji, kad paskutinis posėdis šiandieną. Čia padėkoti visiems padėjėjams, taip pat frakcijų pat, patarėjams, įtrė darbuotojams. Turbūt ne visų vardus žinome, bet labai dėkojame jiems. Kolegoms dėkojame ir, žinoma, dėkojame jums, pirmininkė Buzek. Labai dėkojame jūs už darbą komitete. Šiandien diskutatoriais diskutavome, kad Visi mes turime dažnai savo mėgiamas temas, ateiname apie jas pakalbame ir išeiname, tačiau pirmininkas visuomet laiku būna ir labai kantriai išklauso mūsų skirtingas mintis, labai vairias mintis. Visiems labai linkiu gerų vasaros atostogų. Ačiū. Na, jūs ką tik pasakėte tai, ką aš ketinau pasakyti rytoj pusę septynių, kai grįšiu iš Bratislavos. Jeigu grįšiu. Tačiau bet ką atveju Paula Rubik pirmininkaus rytoj. Visiems geriausi linkėjimai ir dėkoju visiems už puikų darbą. Iki sutikimo rytoj.